uh, everyone. Um, let me... Uh, Labai diena visiems. Noriu pasveikinti uh, komisijos narį Katainiam, uh, komisijos pirmininko pavaduotoją. Ir dėkoju jam už tai, kad jis taip nuoširdžiai ir pastoviai lankosi mūsų posėdžiuose apsikeitimuose nuomonėmis. Hmm. Ir jis mums pristatys svarbės teisėkuros iniciatyvas, teisėkuros darbą. Ir viskas, ką apie šiandien minėsite, jau yra realūs darbai. Nežinau, e, ar mano informacija tiksli, tačiau žinau, kad e, vykdote koordinaciją ir kitose srityse. Kiek žinau, e, papildomos apsaugos sertifikatai yra jūsų darbos rytis taipogi, tai yra svarbu farmacinių produktų srityje. Ir žinau, kad žiedinė ekonomika labai aktuali tema ir plastikai ir kiti panašus dalykai. Taigi, nedelsdama suteiksiu žodį jums, kad e, galėtumėte trumpai pristatyti temą, o paskui apsikeisime nuomenėmis. Prašau. Labai ačiū, labai ačiū už kvietimą, visuomet malonu apsikeisti nuomonėmis. Dabar savo išėgoje kalbėsiu apie žiedinę ekonomiką ir su tuo susijusius klausimus. Tačiau, žinoma, kaip visada, esu pasirengęs atsakinėti į vairiausius klausimus, pavyzdžiui, apie mm, sertifikatus ir kitus klausimus. Nežinau, ar man pavyks atsakyti į visus klausimus, tačiau pabandysiu. Toliau. Žiedinės ekonomikos veiksmų planas e, yra įgyvendinamas. 80 procentų veiksmų dabar jau buvo pristatyti arba patvirtinti. Sausio mėnesį buvo patvirtintas veiksmų paketas ir mm, jaučiamos pozityvios tendencijos, ES ekonomika juda žiedinės ekonomikos link. E, buvo kelios strategijos patvirtintas plastiko strategija, stebėsenos struktūra rodikliams stebėti. E, trečiasis dalykas - ryšys tarp chemijos produktų ir atliekų teisės aktų. Ir ketvirtoji strategija - tai yra kritinės reikšmės žaliavos. Pirmiausia strategija susijusi su plastikais. Strategija apima e, plastikų pramonė, kuri būtų tvari, išmani ir e, užtikrintų perdirbimą. Tikimasi šios strategijos pagalba sukurti darbo vietas ir pridėtinę vertę Europos Sąjungoje. Kelios pagrindinės veiksmų ašys yra numatytos. Pirmiausia, pagerinti plastikų ekonomiką ir perdirbimo kokybę, bet to tikimasi, kad visi plastikai bus perdirbami. Siekiama padidinti geros kokybės perdirbtos medžiagos kiekį ir užtikrinti rinką perdytams plastikams. Taip pat norima skatinti perdirbtų plastikų naudojimą tiek pramonėje, tiek e, viešoje erdvėje. Kitaip tariant, norime sukurti bendrą rinką plastiko perdirbimui. Antras dalykas. Tikimės pažaboti plastikų atliekas ir šiukšlės, apimant mikroplastikus, e, suirančius plastikus ir vienkartinius plastikus. Tikimasi nu, sumažinti taršą vandenynuose ir e, taipogi apriboti mikroplastikų e, naudojimo papildomai produktuose ir užtikrinti suyrančių plastikų naudojimą. Taip pat tikimasi daugiau investicijų ir inovacijų verčių grandinėje. Norima daugiau mokslinių tyrimų ir inovacijų. 2018 metais komisija parengs strateginį mokslinių tyrimų darbo tvarkę plastikams pagal Horizon 2020 programą, pagal kurią bus investuojama papildomai 100 milijonų eurų į plastikų inovacijas. Tikimasi padidinti informatumą apie investavimo galimybės, dirbant kartu su Europos investicijų banku per žiedinės ekonomikos finansinės paramos platformą. Tikimasi pagerinti projektų atsiperkamumą, paskatinti investicijas ir inovacijas. Taip pat raginama pasauliniu mastu mažinti plastikų taršą. E, imtis veiksmų reikia ne tik Europos lygmenių, bet ir pasaulinių lygmenių. Ir siekiama kovoti su atitinkamais iššūkiais artimiausiais metais ir patvirtinti daugia šalės iniciatyvas susijusius plastikais. Strategija yra rezultatas e, bendradarbiavimo tarp ES institucijų, valstybių narių, pramonės, vartotojų ir pilietinės visuomenės. Porą dalykų dar apie uostų atitinkamas priemonės Komisija patvirtino naują pasiūlymą dėl uostų įrangos ir siekiama taip pagerinti jūrų aplinką. Tikimasi, kad prieimimo punktai bus užtikrinti uostuose ir atlikos nebus išmetamos iš laivų į jūrą. Kitas dalykas mūsų pakete yra stebėsenos struktūra. E, siekiama parengti 10 esminių indikatorių, kad būtų galima stebėti pažangą ES lygių, perinant prie žiedinės ekonomikos. E, Pagrindinė tendencijų stebėsena leidžia nuspręsti, ar buvo imtasi pakankamai priemonių ir pakankamai veiksmų, ar reikia papildomų žingsnių šioje srityje. Stebėsios struktūra reikalinga ne tik politikos kuriejams, bet ir kitiems veikėjams, nesvarbu, ar jie būtų vartotojai ar verslas. Ir tai padeda užtikrinti veiksmų sėkmingą gyvenimą. Be to, reikia imtis veiksmų ir nacionalinių, regioninių e, lygių, skatinant perinim prie žiedinės ekonomikos. Taipogi norėčiau pakalbėti apie sąsąją tarp chemijos produktų ir atliekų reikia patikslinti reglamentavimą susijusią su antrinėmis žaliavomis, nes tai yra vienas iš kertinių žiedinės ekonomikos akmenų. Todėl um, reikia pašalinti kliūtis, trukdančias um, papildomai perdirbti antrinės žaliavas. Yra keli trūkumai. Pirmiausia, nepakankama informacija apie susirūpinimą keliančias medžiagas ir atlikas. Taip pat uh, susirūpinimą keliančių medžiagų naudojimas perdirbamose medžiagose. Be to, netinkamai naudojami galutinių atliekų kriterijai ir trūksta nuoseklumo, taikant strategiją bei klasifikuojant medžiagas ir atliekas. Taigi reikia nustatyti problemas ir nuspręsti, kokie būtų geriausi sprendimai. Pagrindiniai veiksmai bus patvirtinti 2019 metų pabaigoje ir jie bus paremti turimais išsamiais duomenimis. Pagal juos ES toliau siūlys būsimus teisėkoros veiksmus. Vienas iš veiksmų yra neseniai patvirtinas pasiūlymas dėl vandens direktyvos. Uh, Ši direktyva padės e, vandens vartotojams ir verslui padėti veiksmingai naudoti vandenį bei išvengti vandens praradimo, taip uždarant spragas vandens sektoriuje. Bus užtikrintas didesnis skaidrumas, suteikta daugiau galių vartotojams ir bus e, labiau pasitikima centralizuotai teikiamų vandentiekio vandeniu ir jo bus daugiau vartojamas. Vaid Be to buvo įrodyta, kad mm, sumažintas vandens naudojimas ūkiuose padėtų sutaupyti daugiau kaip 600 milijonus, milijonų eurų per metus. Ponius ir ponai, visos šios iniciatyvos jau buvo pristatytos ir aptartos, taigi galiu dar paminėti, ką padarysime šiemet. Komisija ir toliau stengsis 2018 metais užtikrinti žiedinę ekonomiką ir mažai anglies naudančias technologijas. Tikimės parengti gamybos politikos struktūrą, leidžiančią paskatinti visuomenę e, užtikrinti žied, pereimą prie žiedinės ekonomikos. Mes taip pat kovosime su šiukšlėmis jūrose bei Um, plastikų patekimų į aplinką. Mes uh, imsimės veiksmų ir žuvininkystės įrangos rytyje, siekdami užtikrinti ekologiškesnį šios įrangos naudojimą. Taigi, priminsiu, kad komisija parengė išsame plastiko strategiją siekia sumažinti plastikinių butelių naudojimą ir jeigu apsilankysite komisijoje, pamatysite, kad mes esame patys kaip institucija daug nuveikę žiedinės ekonomikos srityje, netgi savo vidaus veikloje. Pirmas klausimų raundas. Pirmiausia, frakcijų atstovai. Po to jūs turėsite galimybę atsakyti ir tada bus antrasis klausimų raundas. Uh, Pirmajame raunde dėkoju vicepirmininkui. Ir man atrodo, tai, ką jūs pasakėte, galiausiai iš tiesų turi būti rimtai sutikta čia parlamente. Konkursas tarp komisijos ir parlamento dėl žiedinės ekonomikos pasiekimų ir taikymo to praktikų, kurie išsakomi ne kartą ir mes manome, kad tie tikslai ir planai daug ką mums parodo, bet mes turime pasirūpinti, kad būtų jų laikomasi, kad būtų įmamas rečiais teisės aktais. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą dėl inovacijų sveikatos priežiūros ir tiešinau, kaip vicepirmininkas Jūs esate už tai atsakingas ir mes jau turėjome galimybę apie tai pasikalbėti, tai turi keistis. Ir komisijos narys Andriukaitis šį rytą kaip ir pritarė mano nusivylimu, nes jis irgi pasakė, kad iki metų pabaigos situacijas būtų paspartintas, mes pradėsime nuo poveikio vertinimo ir mes norime, kad ninkė dėkoju už galimybę pasikeisti nuomonėmis apie ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo ir Mano manimu, būtina sąlyga siekiant sėkmingai gyveninti įvairias iniciatyvas dėl žiedinės ekonomikos yra tai, kad reikia derinti visas tas iniciatyvas nuosekliai. Taigi aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir paklausti, kuomet galime tikėtis strategijos, kokie bus prioritetai ir kaip komisija pasirūpins, kad iš tikrųjų žiedinės ekonomikos iniciatyvos būtų įtrauktos į strategiją ir nebūtų jokių netitikimų. Kalbant apie žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą, apie politinės ir visuomenės iniciatyvas siekiant um, kuo galima daugiau. Per, kalbant apie žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą, apie politinės ir visuomenės iniciatyvas siekiant kuo galima daugiau perverbę žaliavą ES. Taigi perėsiu prie svarbiausio klausimo endokrinės sistemos, sistemą ardančių medžiagų. Mes žinome, kad jos strategijos kūrimą šioje srityje norėčiau paklausti, kiek yra pažengusi ši strategija, kokie bus prioritetai naujoje strategijoje. Pirmininkė komisijos nary Katainen, Kalbame apie svarbų iššūkį, ponė Katainen, ir apie jį kalbame entuziastingai. Ir reikia tiesiog pažvelgti ir pažiūrėti, kas vyksta. Turime naują komiteto pirmininkę, o vis tiek geriame importuotą vandenį, vandenį importuotą iš Italijos. Net, net negeriame vietoje gaunamo vandens. Taigi, jeigu pažvelgtumėme, kiek yra tų vienkartinių butelių, yra surenkama po kiekvieno posėdžio į maišus, tai suprastumėme, kad kažkas tikrai labai daug iš to uždirba. Taigi šiandienės ekonomikos veiksmų planas buvo pradėtas prieš dviejus metus ir jūs sakote, kad mes einame teisinga kryptimi, nesame, nesame nukrypę nuo kurso. Ir aišku, daug kas yra pasikeitę. Tas paketas, kurį paskelbė komisija prieš praeitą yra gan ilgas tam, kad mes galiausiai sukurtumėme realią žiedinę ekonomiką. Dar daug laukia netliktų darbų. Turiu konkrečių klausimų. Jūs, ponia Katainenai, teisingai sakote, kad norint pasiekti žiedinės ekonomikos, labai svarbu pirmiausia turėti ekologinio mąstymo politiką, kuri turi būti integruota ir tinkamai įgyvendinta. Taip pat, aišku, labai svarbus ir viešieji pirkimai. Labai svarbu skatinti viešuosius, tinkamus viešuosius pirkimus atitinkančius žiedinės ekonomikos principus. Ir aišku, yra nemažai projektų, kurie yra įgyvendinami ir komisijai tenka vaidmuo ES lygmenių pasinaudoti tais svertais. Na ir dar vienas dalykas. Veiksmų planas Jame yra įvairių įdomių veiksmų numatytų biomasės srityje. Yra numatyta atsinaujančios energijos šaltinių direktyvos peržiūra. Ir kalbant ir apie medžiagą, e, e, žaliavas ir atsinaujančią energiją, čia nėra suderinti tie dalykai. Ir taip pat jūs kalbėjote apie priežiūrą ar ta priežiūra tikrai mums, jums leistų realiai gyvendinti tas priemonės, kurių įmamasi. Ir taip pat, ar jūs galėtumėte parodyti, kiek ta ekonomika iš tiesų yra žiedinė. Ir taip pat, ponia Katarinai, aš visiškai su jumis sutinku, tai, kad Kinija uždraudė plasmasės atliekų importą, mums yra puikia galimybė. Galimybė Europai. Mes galime siekti inovacijų, investuoti. Ir aš tikiuosi, kad pagal Horizontas 2020 programą jūs numatysite finansavimą šiam tikslui ir kaip pasirūpysite, kad tos lėšos būtų skirtos ten, kur turi būti skiriamos. Ir kaip būtų galima panaudoti tą finansavimą prioritetinę tvarką, finansavimą iš struktūrinių fondų atliekų tvarkymo srityje. Ir galiausiai, kokie bus jūsų politiniai prioritetai po 2020 metų, nes jau reikia ruoštis tam laikotarpiui. Dėkoju. Ačiū. Jums leidau kalbėti šiek tiek ilgiau, nes jūs esate vienintelis kalbėtojas iš. Tai bus gal konkursas apie tai, kaip kuri institucija geriausiai išsisuks nuo to iššūkio žiedinių. Mikroplastiko yra visur. Taigi, kad galėtumėme išspręsti tą problemą, tas problemas, kurios yra realios, mums reikia kažkokių tai veiksmingų tai kokia. Mes matome, kad valstybės narės dabar planuoja galimybę, pan... tačiau tuo pat metu matome, kad rinka susiskaldžiusi ir vėlgi tai yra žingsnis atgal. Ir, kažin, ar jūs mums per ilgesmėte padėti. Dėkoju. Dėkoju už labai įdomius klausimus. Ponas Eichhaut. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu nelgiau nei dvi minutės. Dėkoju, ponė Katainenai. Mes keičiamės nuomonėmis kartą per metus ir praeitą kartą buvote šiek tiek sunerimęs, nes buvote kritikuojamas ir tada sakėte, gerai, pripažįstu, visi viską darome neteisingai, tačiau manau, kad dabar esame šiek tiek laimingesni, nes yra pasiūlymų konkrečių, ypatingai dėl plastiko ir mano kolegos apie tai kalbėjo. Tai rodo, kad einame pirmin, tačiau, kaip sakė kai kurie kolegos, aišku, mes vis dar tikimės žiūrime į tą veiksmų planą, kurį pasiūlė komisija ir bandome išsiaiškinti, kaip tai galima vertinti platesnėme kontekste. Vienas klausimas, kuris dar nėra aiškus, yra būtent dėl ekodizaino. Ir aš norėčiau išgirsti, kokie yra šios komisijos planai tam, kad ekodizainas būtų išplėstas, nes mes visi žinome, kiek veiksmingas ekodizainas gali būti ir kad yra čia puikių galimybių, tačiau tai turėtų būti ne tik energetinis efektyvumas, bet ir medžiagų naudojimas turi atsispindėti, nes komisija kol kas nelabai aiškiai yra nurodžiusi, ką jie padarys iki kitos kadencijos komisijos. Ir taip pat turint omenyje veiksmų planą, aš manau, kad reikalinga kelti klausimą ir dėl biomasės. Mūsų laukia didžiulės diskusijos trilogose dėl atsinaujinančių direktyvos, bet ir kelio gairėse yra tam tikrų klausimų, pavyzdžių, kaip kaskadinę biomasę būtų galima panaudoti. Ir norėčiau sužinoti, uh, ko galime čia tikėtis iš komisijos, nes tai yra labai svarbus iš, iššūkis. Žinome, kad biomasė galiausiai yra išteklis. Tai kaip naudotis biomase optimaliai ir kaskadinis naudojimas būtų galbūt vienas geriausių tokių naudojimo variantų. Taigi mes labai laukiame iš jūsų tolesnių pasiūlymų šiose diskusijose, nes mums reikia pereiti prie naujos kartos pasiūlymų. Dėkui. turiu po analizę vėl nuvilti. Antrą kartą nelabai ką turiu be pridurti prie to, ką komisaras Andriukaitis yra pasakęs. Taigi antrą kartą šiandien jūs komisija nuvilė. Taip, antibiotikų klausimas yra labai svarbus, nes jei mes per daug vartojame vaistų ir jie nebeveikia, nes esame pripratę prie jų, tai iš tiesų kažką turime daryti, bet dabar ne, komisija nėra tikra, kad pati veiksmingiausia priemonė būtų naujo teisėjų kuros akto pasiūlymas. Aišku, direktyvas galime keisti, bet turime dar giliau į šį klausimą išsigilinti. O per horizontą 2020 komisija toliau rems mokslinius tyrimus, kurie uh, siekia inovuoti, ieškoti inovatyvių antibiotikų, inovi, inovatyvių antibiotinių medžiagų. Ponas Boč klausė, kada komisija turės tinkamą žiedinės ekonomikos strategiją. Mes turime jau tokią strategiją, 15 metų strategija tai yra ir jinai yra pirmas žingsnis dabar įgyvendiname. Ta strategija, kaip sakiau, žanginėme žodyje maždaug 80 procentų veiksmų numatytų 15 metų žiedinės ekonomikos veiksmų plane jau yra įgyvendinti. Tai tos priemonės dabar yra tos pirmosios priemonės. Bandėme išsiaiškinti, apibriežti, kas yra žiedinė ekonomika ir kokias ekonomikos sritis turime keisti. Ir iš tiesų šis dokumentų rinkinys tikrai nėra paskutinis ir vienintelis žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys, nes ekonomika keičiasi ir pati žiedinė ekonomika keičiasi. Mūsų komisija tai dar vieno žiedinės ekonomikos veiksmų plano tikrai nepasiūlys, bet kita komisija labai tikiuosi, pasiūlys tolesnę žiedinės ekonomikos strategiją ir tolesnį žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Dėl man kalbant apie endokrinę sistemą ardančias medžiagas. Tai pasakysiu, kad ekspertai dirba šioje srityje Ir dabar jau iš to kabinetinio ligmens einame į politinį lygmenį po, keliarių, po kelių mėnesių galbūt net šiemet mes pasiūlysime sprendimą. Nes klausimas sudėtingas, bet labai svarbus. Dėl to turim priešildami sprendimą mm, pasižiūrėti, ar iš tiesų viską jau žinome apie esamą situaciją. Ekologinis projektavimas yra puikia priemonė, duodanti apčiuopiamų rezultatų ir jūs tą žinot geriau negu aš. Pagal ekologinio projektavimo ir energijos ženklinimo direktyvą jau pirmasis priemonių rinkinys leis iki 20 metų sutaupyti e, tiek energijos, kiek Italija per metus sunaudoja. Ir jei mums pavyks šešis naujus gaminius paleisti, e, kuriuos pridėsime, kuriais papildysime ekologinio projektavimo direktyvą, tai su tais šešiais papildomais gaminiais sutaupysime dar papildomai tiek energijos, kiek Švedija sunaudoja per metus. Taigi galėsim sutaupyti tiek, kiek Italija ir Švedija bendrai kalbant sunaudoja energijos. Daugelis mm, kritikuoja, kodėl ES reglamentuoja kavos aparatų ar fenų galingumą. Tai todėl, kad komisija galvoja, kad ekologinio projektavimo direktyva gali duoti labai apčiuopiamų rezultatų, nes dažnai iš mažų dalykų susideda dideli ekologinio projektavimo direktyvos taikymos rytis, apreptis. Tikiuosi, kad mums pavyks ją išplėsti dar per šią komisijos kadenciją. Ir turėtume įtraukti taip pat į taikymos rytį ir išteklių efektyvų naudojimą. Tam aš tikrai pritariu. Nėra lengva mm, tą padaryti, bet uh, iš tiesų rezultatas yra viliojantis ir labai stengsime tą padaryti. Produktų perdirbamumą e, irgi galbūt reiktų įtraukti iš šios direktyvos taikymos rytį. Tam reikia laiko ir negaliu prižadėti, kad mes kažkada greitai jau atitinkamą pasiūlymą galėsime pateikti. Jei aš spręščiau, tai aš iškart padidinčiau taikymo aprepti, išplėščiau taikymo sritį, bet ne viena aš sprendžiau. Dabar Kinijos draudimas import. Bet čia mes turime tada atitinkamai inovuotis, mums reikia naujų technologinių, mums reikia technologinių inovacijų, mes arba patenka į savartinus, tai mūsų pinigai arba į dangų ten iškeliauja, e, sudeginami arba nugula savartinuose. Tai antaro, kad daugelis valstybių narių įmasi nacionalinių veiksmų ir ar tai nesutruktis europinių sprendimų, bendrų sprendimų paiešką. Tai yra, kad būtų galima kartu rinkti įvairias plastiko pakuotės, nes plastiko pakuotėm būtų tas pats standartas, nes dabar yra naudojimo e, Europoje pagaminta iš perdirbto plastiko. 94 procentai yra naujas plastikas pagamintas, jis plastikas turėtų būti naudojamas tiem išmaniesiem telefonam pagaminti, o dabar jis to nežino. Taigi mes norime sukurti bendrą rinką, tokį pranešimą apie gerąją praktiką ir Freiburgo miestas buvo paminėtas, ar kas nors yra iš Freiburgo. Čia salėje nėra Freiburga. Mm, tokia yra idėja. Jei norite išsinešti kavą, tai paliekate vieną eurą ir gaunate tokį kietą plastikinį podelį. Jei norite atgauti tą vieną eurą, tai turite tą podelį gražinti. Norime tą, e, tos bendros rinkos sufragmentuoti, suskaldyti, kad liktų tik nacionalinės įvairios priemonės, mikroplastikai. Nėra jokios logiškos priežasties, kodėl tą mikroplastiką kosmetikoje reiktų naudoti. Ir pramonė jau imasi savanoriškų veiksmų, kad nustotų. Bet svarbiausia, aišku, tarptautinių lygių bendradarbiauti. Turime europinės mm, bendradarbiauti. Biomasė ir kaskadinis principas. Kol kas čia nieko naujo neturime. Bet tai naujų biomasės šaltinių. Kai kuriuose šalise galbūt tai yra begaliniai šaltiniai, bet Europoje tai tikrai ne, ypač kai kalbame. Kol kas galbūt tiek. Uh, o dabar antras klausimų raundas. Po vieną minutę. Pirmas kalbėtojas, ponas Florence. Ačiū pirmininkė mm, ir ačiū komisijos vicepirmininkui. Mm, labai gerai, kad e, norime nustatyti kokybės standartus produktų perdirbimui. Jau daugelį metų to prašėme. Jeigu norime užtikrinti rinką perdirbtams produktams, būtina užtikrinti standartus, nes kitaip nepavyks sukurti rinkos. Ekodizaino koncepcijai e, mano šalis už tai nepasisakė, bet tai yra labai e, smagi iniciatyva, tai labai gera iniciatyva. Būtina tuos principus taikyti ir žaliavoms. O dėl plastikų jūs norite kaip, e, sakykime, pakeisti plastikus, jeigu keisite popierinius podelius e, plastikiniais ir taip toliau, tai galbūt, bet kaip su tais vienkartiniais įpakavimais. Ačiū, ponas Lainin. Ačiū, pirmininkė. Aš e, pirmininkauju ES Kinijos delegacijai ir prieš metus galėjau sakyti, kad Kinija galėjau sakyti, kad Kinija, jau nu, neaišku, kur tas atlikas dėti, bus tikriausiai specialių priemonių surasta, tačiau, žinoma, galėtume šį klausimą aptarti ir su Kinija, tai yra aktuali sritis ir sritis, apie kurią turėtume žinoti daugiau. Plastikų klausimas. Aš praleidau atsakymą, tačiau užduosiu tą klausimą dar kartą. Ko trūksta plastikų strategijoje ir kokių standartų trūksta? Minėjote, kad būtina nustatyti standartus perdirbtam plastikui. Tai tiesa, nes daug įmonių yra susijęs su komunikacijos strategija. sakykime, viskas e, rinkoje priklauso ir nuo spalvos. E, sakykime, vienos spalvos produktai parduodami geriau negu kiti. Kaip jūs įspręsite spalvos klausimą? Ačiū, ponai Jeta Nenmaki. Ačiū komisijos vicepirmininkui. Aš noriu paminėti, uh, jog džiaugiuosi, kad nuspręsta perdirbti daugiau plastiko, tačiau noriu paklausti, kaip ES skatins plastiką pakeičiančių medžiagų naudojimą, pripažindama, kad tokios medžiagos dar negali konkuruoti su plastikais dėl gana aukštos jų kainos. Ir tai vienas dalykas. O antras dalykas yra susijęs su plastikais ir atitinkamomis problemomis už ES ribų. Ar matote kažkokį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir turiuomenį ne tik Kiniją, bet ir kitas trečiasis šalis? Katainen for joining us. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisijos vicepirmininkui už tai, kad atvyko mūsų posėdį. Ką lieka nuveikti Europos Sąjungos, jie užtikrint žiedinę ekonomiką, užtikrint, kad bus palaipsniui atsisakoma plastikų ir jų vartojama maž mūsų pležuose. Plastikai kelia pavojų ne tik tai pležams, bet ir kitiems. Kai kliujuojame visų vaisių ir jie yra iš plastiko, tai kelia daugybę problemų mūsų aplinkai, mūsų atliekų perdirbimo įmonėms ir sukelia ilgalaikių problemų. Tokios kapsulės. Taigi, kodėl pasirinkama tokia medžiaga? Ar ES galvoja apie šias problemas? Atlieku apdarojimo klausimus ir tai daugiausia susijęs su mokesčiais. Nes medžiagos perdirbamos netaikomi perdirbimui. Dėkoju. Now, uh, Ačiū, ponė Dėliai. Ačiū, ponė pirmininkė, 60 centų ir gali ją priduoti. Ir aš manau, kad tai pirmiausia yra pilietiškumo klausimas ir mūsų aplinkos apsaugos klausimas. Ir, ir kokių mes ketiname imtis priemonių ES mastu. Aš žinau, kad valstybės narės nenoriai tai vertina. Aš žinau, kad yra kažkokios tai kelio, parengtos yra kelio gasija su tuo, kad netinkamai ženklinamas yra tas maistas. Ir aš manau, kad mes turime kažko imtis, nes tai yra visiškai neprimtina. Aš esu žemės ūkio srities piliečių išmeta maisto ir kiti badauja. Sparnie. Pone vicepirmininkė, pone Kata. Ir matome, kad labai, pavyzdžiui, iPhone'o panaudotos baterijos, nėra prieštų technologijų būtinių prietaisų galiojimo laiko, kad pratestų jų tarnaimo laikotarpį ir tokiu būdu, pažiūrėjau, iniciatyva šioje srityje, tačiau aš manau, kad mes turėtumėme irgi sureaguoti ES mastu. Taigi, ar jūs turite kokiu tai pasiūlymu? Gal... Labai ačiū komisijos vicepirmininkui dėl atliekų paketo ir preliminaraus sustarimo. Mes buvome susitelkę į pirmąjį, e, tos, kurias galima panaudoti antrą kartą, į objektus, kuriuos galima pataisyti. Aš manau, kad atėjo laikas parengti atitinkamą direktyvą susijusią su e, projektus ir iniciatyvas. Galėtume užtikrinti, jog iniciatyvos padeda E, kolegos norėtų kažko paklausti, jeigu ne, tuomet komisarė žodis jums. Pažanga. Taip. Apie tai buvo kalbama, kai buvo aptariamas EFSI galiojimo laikotarpis, nes tikrai pradžioje buvo labai nedaug projektų pateikta dėl žemės ekonomikos srityje, aš nelabai suprantu, kodėl taip atsitiko, nėra kokių paaiškinimų, galbūt vienintelis galimas yra tai, kad žemės ekonominė parama. Bet aš labai tikiuosi ir paramos iš jūsų, kad būtų galima perduoti signalą žienės ekonomikos operatoriams, kas jie bebūtų, kad jeigu jie nori, pavyzdžiui, rizikos finansavimo ar kitokių finansavimo priemonių, kad tikrai galima pasinaudoti EFSI, tikrai lab, nedaug kol kas. Toliau kitas klausimas dėl vienkartinio plastiko. Turime vienkartinio plastiko paketą, tą pagarsėjusių teisės aktus, kurie buvo labai skirtingi įvedė rinkliavą, nedidelį mokestį, kur reikia sumokėti už tai, kad naudoji tuos labai plonus plasmasinius podelius ar pakuotės ir tai paveikia žmonių elgesį daugiau problemomis yra susijęs, susijusios tos plastikinės pakuotės. Ir tai yra puikus pavyzdys. Vietoj to, kad priimtumėme labai griežtus teisės aktus, saistančius teisės aktus, mes galime kur kas platesnio požiūrio laikytis. Ir tokiu būdu valstybės narės gali interpretuoti. Taigi, jeigu mums pavyks sustiprinti ir įtakoti vartotojų elgesį, suteikti jiems daugiau galių, Tai aš manau, tai bus pagrindinis variklis siekiant žiedinės ekonomikos. Plastiko direktyvos apriepti mes tiksliai nežinome, kokie produktai bus įtraukti, tačiau galite įsivaizduoti, kad vienkartiniai plasmasiniai podeliai tikrai bus įtraukti, nes iš tiesų juos privalėtų privalėtumėme įtraukti į dabartinius teisės aktus, taip pat šiaudelį ir panašus dalykai. Mes dar kol kas tą problemą laiku, jeigu pavyks sumažinti kiekį tų šiukšlių, kurios galiausiai išmetamos į mūsų paplūdimius, tai tikrai pasiektumėme puikių rezultatų ir spęstumėme realias problemas. Tolėti jokių šalių pavadinimų, nes tai galbūt ir taip suprantama ir nenorėčiau kažkokiu tai pranašyščių čia skelbti, bet galiu nurodyti kryptį. Azija yra potencialiausias kandidatas Azijos šalis ir aš visgi tikiuosi, kad mes būsime pakankamai griežti, bet galiu nurodyti kryptį. Azija yra potencialiausias kandidatas Azijos šalis ir aš visgi tikiuosi, kad mes būsime pakankamai griežti standartai. Mes norime sukurti plasmasnių pakuočių standartus ir spręsti tas problemas. Po, Pone Jėtenmaki, norėčiau pasakyti, kad mes tai iš naftos pakeistumėme ją, ją pakeistumėme iš naftos gaminamus plastikos produktus. Ar tai apibrėžimas, ką reiškia tasai biologiškai skaidus, įrus e, produktas. Čia reikalinga suprasti, kad reikalinga, reikalinga galima skatinti naujas žaliavas, bio žaliavas, biomasė žaliavą naudojant, gaminant žiedinę ekonomiką ir plastiko politiką įtraukti į aukštesnio lygio ekonominį dialogą su Kinija ir tikėtina su Japonija. Mokesčių ar reiktų mokesnės paskatas numatyti. Mes e, ieškome tokių galimybių, nežinome, ko galiausiai, kad būtų galima pasiekti tikslų. Mokesčių srityje, pavyzdžiui, plastiko apmokestinimo srityje vien kitiems tikslams. Tai viskas yra gan sudėtinga, bet bet mes tik nes turime platformą, kuris sprendžia tą problemą, bet pagrindinis klausimas, kaip įvertinti maisto švaistimą. Kur galbūt valstybės narės ar europinė politika čia būtų reikalinga. Jeigu problema ta, kad maistas švaistomas restoranuose ar vartotojai. Ne, nežiūrime šią problemą, ji yra rimta problema, tačiau mes norime suprasti geriau tą problemą prieš imantis veiksmų. Lygmenių imtis veiksmų. tai šiek tiek primena ir energetinį ženklinimą, kad vartotojas galėtų ir gali rinktis ir, pavyzdžiui, jo pasirinkimui tokie dalykai įtakos turės. Taigi dėkoju už tą pateiktą prancūzijos pavyzdį, aš gal e, išsameu su juo susipažinsiu. Ačiū. Much, Dėkui, gerbiamas komisarė. Malonu, kad atėjote. Esame pasirengę su jumis bendradarbiauti.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 Uh, so, dear colleagues, we'll have to take a small break because uh, we need. Kolegos, padarykime nedidelę pertraukėlę, nes turi ponas Gerbrandi atvykti, nes jis tik po 10 minučių gali atvykti, kadangi dabar kitam posėdėje. Taigi 10 minučių pertraukėlė. Okay, Kolegos, tai sėskime į vietas ir pradėkime kitą mūsų darbo tvarkės punktą. Keičiamės nuomonėmis su Europos aplinkos agentūros vykdomojo direktorium Hansu Brynininku. Sveikinu Jūs čia. Taigi mes šiandien svarstysime Europos aplinkos agentūros darbo programą, kurių čia metų dabar. 18 metų programą, klausė pirmininkė. Taigi, gerbiamas direktoriau, pirmiausia, norime išklausyti jūsų, ką norite mums papasakoti apie jūsų planuojamus darbus. Ir Envi delegacija šių metų antrame ket... antrame semestre planuoja pas jūs apsilankyti. Taigi, jūsų pristatymas. Dėkui, pirmininkė, noriu papasakoti, noriu jum papasakoti apie mūsų agentūros darbą. Pirmiausia, reiktų pasižiūrėti į laiko perspektyvą ir į tai, ką mes darome. Ir aišku, turime planus e, apimančius ir ilgesnį laikotarpį ir noriu pasakyti, kad vis daugiau dėmesio skiriame darbo tvarkiai iki 30 metų. Čia dirbame su valstybėmis narėmis, su kitais Europos partneriais, kad e, sukurtume ataskaitų teikimo metodus. E, kai kalbame apie žiedinę ekonomiką, Paryžiaus sustarimų gyvenimą ir tolesnį etapą - energetikos dokumentų rinkinį, energetikos sąjungą, tvaraus vystimosi tikslus ir tada keliaujame į 50-uosius metus. Mes, aišku, atsižvelgiame į tą darbo tvarkę, politinę darbo tvarkę, kuri priimama Briuselėje ir orientuojamės, aišku, į klimato aspektus. Ištekliai ir ekosistemos. Tai užtikrina gerovę mūsų piliečiams ir kūrė ekonominę vertę. Tai čia kalbame apie energetikos sąjungą, klimato ir energijos ryšius. Kalbant apie maistą, Tai remiame bendrą žemės ūkio politiką ir žemės ūkio politikos reformą. Taip pat, kalbant apie maistą, mes e, e, rengiame ir maisto sistemos ataskaitą. Tai ten ne tik bendra žemės ūkio politika įeina. Kalbant apie miestų sistemas, Tai čia ypač bendradarbiaujam su regionų generaliniu direktoratu, kalbame apie e, miestų plė, atitinkamų sistemų plėtrą ir taip pat apie grino oro ir oro kokybės užtikrinimą. Ir čia dvi ataskaitas ar du pranešimus noriu paminėti. Tai e, praeitų metų ataskaita buvo apie pereimą prie tvaraus judumo, o šių metų ataskaita skirta jūrų taršai ir klausimams susijusiems su aviacija. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kalbant apie mūsų žinių valdymo e, metodą, čia mes remiamės MDIAK sistema, ir didelį dėmesį skiriam stebėsenoj duomenim. Ir čia kartu dirbame su DG Environment ir DG Klima, klimato tai ir apsaugos generaliniais direktoratais. Ir aišku, bendradarbiaujame su valstybėmis narimis, narėmis. Turime Europos aplinkos informacijos ir stebėsenos tinklą, e, kuriame dalyvauja e, keletas šimtų nacionalinių įstaigų. Kalbant apie inovacijas, tai e, čia galime kalbėti apie e, stebimų duomenų įtraukimą į mūsų darbą, duomenų, kuriuos pateikia Koperniko sistema. Čia mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis ir naudojamės tą, e, tomis, tais duomenim apie atmosferą ir jūras, kuriuos gauname iš Koperniko palidovinės sistemos. Toliau tvaraus vystimosi tikslai ir septyni prioritetai. Tai pirmasis prioritetinis tikslas Tai mūsų gamtos kapitalo, gamtos išteklių išsaugojimas ir sustiprinimas. Antrasis tikslas susijęs taip pat su mažai CO2 naudojančių technologijų ekonomika. Kitas svarbus mūsų uždavinys yra stebėti ir prisidėti prie įvairių metinių ataskaitų rengimo. Jei pažiūrėsime į tos prioritetinius tikslus, tai pirmasis tulpelis yra pagrindinės tendencijos, o antrasis tulpelis yra susijęs su mūsų lūkesčiais Aš čia nesigilinsiu į kiekvieną iš šių eilučių, bet matote spalvom pažymėta situacija ir kalbant apie mūsų tikslus iki 20 metų, tai dar yra um, pakankamai nemažai tų tikslų nepasiekta. Kai kalbame apie žiedinę ekonomiką, efektyviai naudojančią išteklius, tai situacija gan pozityvi bet dar yra pakankamai nemažai geltonų ir raudonų taškų. O kai kalbame apie sveikatos apsaugos situaciją, tai tik du mm, geltoni taškai yra, o visi kiti yra geltoni arba raudoni, kurie atspindi situaciją. Ir čia laukiu jūsų klausimų šioje srityje. Keletas esminių dalykų, mm, kalbant apie inovacijas ir mūsų bendradarbiavimą su kitais. Taip, mes kaip agentūra labai daug ataskaitų ir rodiklių skelbėme, bet esame pabrėžę per pastaruosius metus, kad toks vaizdinis žemėlapis yra mm, labai svarbus ir leidžia parodyti, mm, ką mes turime. Pavyzdžiui, švaraus oro žemėlapis. Ir oro kokybės žemėlapis turi 19 milijonų lankytojų. Taigi iš tiesų tai yra labai mm, patraukli priemonė. O ten, kur nėra spalvotų taškų, tai tiesiog tos valstybės nepateikia mum informacijos, kad mes galėtume pateikti informaciją apie oro kokybę. Bet šis žemėlapis šiek tiek pasenęs, nes, pavyzdžiui, Bulgarija ir Kipras jau pradėjo teikti duomenis apie oro kokybę. Kitas pavyzdys yra Natura 2000 ir smaragdinis 17 metų tinklas. Tai čia mes veikiame paneuropietiškame kontekste, jei norime apsaugoti didelius gamtinius plotus, tai aišku, kad turime bendrai dirbti. Turime 325 lankytojus per dieną ir tokie žemėlapiai yra daug patrauklesni lankytojam negu ataskaitų skaitimas. Toliau Wise Marine žemėlapis. Žinome, kad mm, jūrų ir vandeninų e, valdymo e, dalykai labai svarbus ir mes irgi turime tokį vaizdinį žemėlapį. E, pavyzdys įdomiausia ataskaita būtų maudimosi vandens kokybė, nes žmonėm labai įdomu, koks pležų ir kitų vietų, kur maudomasi vanduo. Tai žmonės pusantro milijono žmonių yra paprašę gal metų jei m, mm, nuo 3 milijonų iki 170 milijonų žmonių domėjosi mūsų teikiamą informaciją ir mūsų rodomais žemėlapiais. 18 metais ir apie aplinkos būseną. Kas penkerius metus mes skelbėme tokią ataskaitą ir čia kalbėsime apie mm, pereimo perspektyvas, apie inovacijas ir investicijas į iš tiesų būtų 21 amžiaus ekonomika. O baigdama savo pristatymą noriu pabrėžti tris ateities iššūkius, ne tik 18, bet 19 metam ir ateičiai po 19 metų. Esime renkti planus ir 22 metam. Ta darys mūsų valdyba. Valdyboje yra ir parlamento atstovai. Tai visa tai, aišku, siejasi su nauja daugiametė finansavimo programa. Yra neiškumų dėl breksito. O daugiau pasiūlymų pateikti Ir dabar mes artėjame prie septintosios aplinkos veiksmų programos pabaigos, o apie aštuntąją veiksmų programą kol kas dar nieko nežinome. Taigi tokia planavimo prasme situacija nėra iki galo aiški. Čia kalbame apie didelius duomenys ir duomenų gavybą. Taip pat norime galėti pilnai naudotis Kopers, Koperniko geoerdvinę informaciją ir kitomis priemonėmis, kurios prisidėtų prie tų tradicijų reikiamų įgūdžių užtikrinimą ir taip pat turėti atitinkamus ryšius su valstybėmis narėmis. Tai trečiasis dalykas, kurį norėčiau paminėti, būtų reikalingi ištekliai. Agentūra, darbuotojų skaičių, tie neigiami prioritetai, 18 ir 19 metais, kuriuos minėjome, pasitvirtino. Tai mažėja mūsų tarptautinis dalyvavimas ir dabar apsiribojame tik tuo, kad teiktume paramą ES institucijoms UNFCCC, taip pat UNEA bendroje mažesni biudžetai, ženkliai sumažėjo biudžetai misijom. Aš paprastai nesiskundžiu dėl to, nes mano darbas su svarbiausius dalykus. Ir dabar jau mažiname biudžetą neskaitų teikimo reikalavimam, žemės ūkio klausimai, bioekonomikos dalykai, tvarus finansavimas, žinių, reikalingos informacijos tiem, kas priima sprendimus tiek Briuselėje, tiek valstybėse narėse, mūsų darbuotojai labai ją aptarti su jumis. Labai ačiū, ponas Hebranė. Ačiū, pirmininkė. Metų. Kitas dalykas, noriu padėkoti Michael Šulis ir Peter Heneken uh, už puikų darbą uh, Taip pat esu patenkintas parlamento atstovaujančios naujaisiais valdybos nariais profesoriumi Slinski ir profesoriumi Mei. Šis metinis pristatymas, kurį pateikė direktorius, yra itin svarbus, atsižvelgiant dar į tai, ką procentų sumažėjo Europos aplinkos agentūros darbuotojų skaičius. 11 procentų, tai yra daug. Dar kartą apsvarstyti šį žingsnį. Envi komitetas bandė mm, apriboti tuos biudžeto apkarpimus, tačiau vis tiek biudžetas buvo be JAV aplinkos agentūros darbą. Tai kai kurioms veikloms biudžetas buvo sumažintas 30-40 JAV aplinkos agentūros darbą darbą. Tai kai kurioms veikloms biudžetas buvo sumažintas 30-40 procentų finansavimas, taigi tarptautinė veikla jau pas juos nebeegzistuoja. Labai gaila, kad Europos aplinkos agentūra taipogi turi nutraukti tokią tarptautinę veiklą, nes tokios aplinkos sauginės veiklos tarptautinių lygių reikia vis daugiau. Be to agentūra atlieka ir kitus veiksmus. Tvaraus finansavimo iniciatyva labai svarbi yra. Ir ateityje duomenys taps dar svarbesni ir aplinkos agentūra negalės teikti mums atitinkamų duomenų ir atitinkamos informacijos. Taigi labai apmaudus yra finansavimo sumažinimas. Turiu klausimą ponui Brunings. Žinau, kad Europos aplinkos agentūra naudoja palidovus ir jų siunčiamą informaciją. Kopernikus programa yra svarbi taip pat ir Europos aplinkos agentūrai. Man yra girdėta, jog norima dalį veiklos perkelti iš aplinkos agentūros ir tą veiklą perduoti su saugumu susijoms organizacijoms ES. Žinau, kad palidovai siunčia informaciją, įvairią informaciją, dalis informacijos susijusi su saugimu, tačiau taip pat jie siunčia ir aplinkos stebėsinos informaciją. Taip, ponas Grips. Ponas Gžip tos ataskaitos, kurią pateikėte kasmet. Nežinau, kiek Europos unijos iš jų visuomet įtraukiami. E, manau, kad e, šis kriterijus taip pat gali būti svarbus, tai yra jūsų ataskaitų citavimas, kai mes vertiname ekonomikos tvarumą. Mes esame patvirtinę tam tikrus veiksmus susijusius su sprendimais primtais 2013 metais, tačiau šios technologijos nėra pakankamai ištyrinėtos. Galima anglės dvideginį sugauti pasinaudojant miškinį, sugauti anglės dvideginį dirbožymėje ehm, siekia 12. Kalbame apie dirbožėmio atkūrimą, apie mm, dirbožėmio panaudojimą ir mm, anglės sugavimo technologijos mm, dirbožymėje yra kur kas pigesnės neveiksmus šioje srityje. Kitas klausimas susijęs su potencialu, kuris vertinamas ir tyrinėjimas, tai yra jūrų ir Baltijos jūroje tam tikrais vertinimais biomasės kokybė ir kiekis siekia tūkstančius e, eklius ir tuos mikrodumblius galima panaudoti įvairiais tinklams bei įtraukti į bioekonomiką ir verčių grandinę bioekonomikoje. Ar jūs taipogi galvojate? Ačiū pirmininkė. Ir ačiū direktoriui, kad atvyko apsikeisti nuomonėmis su mūsų komitetu. Pirmiausia, noriu Jūs pasveikinti. Piliečiams aplinkosaugos informacija yra aktualesnė negu kad politikams. Nes piliečiams paragiu, o būtent iš valstybių narių gaunamų duomenų kokybė. Nes, sakykime, yra duomenys, kuriuos Jūs gaunate į valstybių narių kai kurie sektoriai veikia itin sėkmingai, pavyzdžiui, atsinaujinančios energiją e, šilumai naudoti. Yra matuojama pavyzdį, tačiau jūs tikriausiai e, rasite skaičių iš vienos konkrečios valstybės narės, kur statistiškai buvo informacijos patikimumą ar turite tam tikrų technologijų. Ačiū, ponė Grostet. E, Ačiū, ponė direktoriau. Labai svarbu tai, kad mes e, galėjome, galime jūsų reguliariai išklausyti ir išgirsti tuos sunkumus, su kuriais susidurėte susijusius su finansavimu iš biudžeto, bet puikiai taip pat žinome ir kitus biudžetinius klausimus ir, aišku, valstybėms narėms reikia. Yra neseniai atliktas poveikio vertinimas, kuris parodė, kad daugiau nei 22,5 milijono europiečių 2015 metais susidūrė su rizika dėl netinkamos vandens kokybės, kokybės vandens, kuris yra geriamas. Taigi, ką būtų galima ekonominė, sanitarinė, aplinkosauginė problema, tai kaip būtų galima įkvėpti pasitikėjimą ES piliečių šioje srityje. Toliau aš kalbu apie vandenį, bet kalbu apie padaunoto vandens apdorojimą. 2014 metais buvo keltas tas klausimas ir įvyko jau naudotą vandenį, jį išvalyti ir naudoti būtyje dar kartą. Kalbant apie tai, kad keičiasi klimato, klimatas, matome vis daugiau sausros atvejų ES ir vandens valymas savivaldybės iš tiesų susijęs su tam tikru. Now... Ir Europos aplinkosaugos agentūros veiklos pristatymą, nepaisant tokio suspausto biudžeto. Na, ir um, žalinimo efektyvumas, žalinimo veiksmingumas. E, na, būkime sažiningi. Matome, kad e, tos priemonės tikrai e, iš esmės nieko nepakeis. Taigi, tai bus klausimas, jeigu galėtume atsakyti atitinkamus klausimus šioje srityje. Ačiū. Ar būtų dar kolegų norinčių pasisakyti? Taigi, ar būtų kolegų dar norinčių pasisakyti? Ne. Tuomet e, norėčiau pakeisti profesorių Lenanin vieną iš mūsų atstovų e, agentūros valdyboje pasisakyti porą minčių. E. Tai yra labai svarbis rytis ateičiai. Ir matome, kad vis didesnis yra ir piliečių susitokėjimas įvairių ūkio sektorių susidomėjimas šias rytimi ir dėl to mes turime labai rimtai į tai žiūrėti kalbant apie ateitį ir būsimas inovacijas. Mes manome, kad agentūra atlieka labai svarbų darbą ir taip pat aš manau, kad jūs atliekate puika, puikų darbą, kalbant apie stebėseną ir duomenų surinkimą, nes tai yra labai svarbu tam, kad būtų galima suprasti ir didinti žinias šioje srityje. Ir tas duomenų stebėsenos darbas yra susijęs su didžiuliais iššūkiais. Ir iš tiesų tikrai reikalinga, daugelis partnerių reikalauja didinti duomenų surinkimą. Tačiau aš norėčiau paklausti, kiek agentūra turės laiko įsigilinti į tai, kas bus po duomenų stebėjimo, bus da, kas bus daroma su rodiklių vertinimu ir su žiniomis bei veiksmais, nes tai yra lygiai taip pat svarbu, kaip pati stebėsena ir duomenų stebėjimas ateičiai. Ir jūs teigiate, kad ateityje jūs daug dėmesio skirsite valdysenai, kalbant apie prinamosius etapus ir kaip tą bus galima gyventi surimais ištekliais ir kaip jūs ketinate tą padaryti. Dėkoju. Ačiū. Profesorius Janas Linski. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponė direktoriau, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už kvietimą į šią diskusiją ir norėčiau padėkoti už e, jūsų pasitikėjimą mumis ir už tą bendrą darbą agentūros valdyboje. Mes ką tik pradėjome kadenciją šiomis savaitėmis, taigi aš tiesiog čia norėčiau gal pasinaudoti galimybę ir patikinti Jūs, kad aš stebiu agentūros darbą jau daugiau nei 20 metų gan artimai. Ir esu puikios nuomonės apie šią instituciją, galiu tik tai pasveikinti Jūs už praeities ir neseniai padarytus pasiekimus. Ir ponė pirmininkė, kalbant apie tai, kas vyksta už ES ribų, tai aplinkos agentūros darbas yra ES tvarumo darbo tvarkės rodiklis, kokybės ženklas ir to, kaip ES vertina tvarumo klausimus. Ir tikrai galiu paliūdyti, remiantis e, mano darbo jungtinių tautų institucijose, kad tai yra tiesa ir tai yra labai svarbu ir labai džiaugiuosi girdėdamas, kad ateityje vis daugiau tvarumo, tūkstančio tvaru, tvaraus vystimosi tikslai ir bus jais pasikliaunama vertinant tą darbą. Taigi aš norėčiau padėkoti ir parlamentui, valdybos vardu ir tikiuosi, kad prisidėsime prie agentūros darbo ir aš manau, kad pereimo prie tvarumo sėkmė ir socialiniai, aplinkosauginiai tvarumo kriterijai ir yra susiję su ta parama, kuri gali būti gaunama iš Europos aplinkos agentūros. Tačiau, aišku, viskas priklauso dar ir nuo tų tos paramos ir kriterijų orientyrų, kuriuos agentūra gaus iš parlamento ES institucijų. Taigi dėkoju, ponė pirmininkė, už tą galimybę kreiptis jūs ir dar kartą dėkoju už pasitikėjimą ir mes pažadame tikrai labai kruopšiai dirbti valdyboje. Ačiū. Dabar norėčiau paklausti, ar iš aplinkos saugos generalinio direktorato kas nors norėtų pasisakyti. Ne. mes pasirūpinsime, kad mūsų darbuotojai irgi apie tai sužinotų. Dabar iš eilės pabandysiu atsakyti į iškeltus klausimus. Pirmiausia, dėl Kopernikus programos. Ponas Gerbrandi uždavė tą klausimą. Norėčiau pasakyti, kad per dabartinį ciklą agentūra čia tas, tačiau norėčiau pabrėžti, kad didelė to biudžeto lėšų dauguma bus naudojama valstybėse narėse pramonės įmonių ir mokslo institu, institucijų ir tokiu būdu valstybės narės ir mūsų tinklas galės įgyvendinti Kopernikus duomenų potencialą. Mes dešimties metų aprieps 21-27 metų laikotarpį. Tai yra labai svarbu agentūrai, nes aišku, mes norėtumėme pasi telkti daugiau nei dešimties metų investicijas ir mūsų, tinklų, mūsų šalių tinklą tinklų, kad visapusiškai panaudotumėme klimato ir mes stebime aplinką, tai reikštų kur kas mažesnę naštą valstybėms narėms ir kur kas daugiau automatizuoti, e, automatizuotai būtų kuriamos informacinės sistemos. Taigi mes to laukiame ir galiu atvirai pasakyti, kad labai nusivilčiau, jeigu būtų priems, kai tuo tarpu mes į tai investavome daugiau nei dešimt metų. Taigi mes labai atidžiai stebime diskusijas, mes palaikome ryšius su Grau generalinio direktorato pareigūnais, kurie dirba šioje srityje ir dirbame su partneriais Kopernikus procese, įskaitant ir kosmoso agentūrą, bems narėms, kadangi jos pasinaudos irgi Koperniko, Kopernikus programą tokiais kiekiais, kiek tokiamis proporcijomis, kiek yra į ją investavusios. Dabar dėl to, kiek naudojamos ataskaitos ir ar nebūtų vertima dėl tinklo ir tai yra vienas informacijos elementas, kurį mes pateikėme konsultantams, kurie atlieka studiją dėl to vertinimo. Taigi mes pateikėme tą analizę aplinkosaugos generaliniam direktoratui klimato klausimo trečiuoju ramščiu, kalbant apie klimato kaitos padarinių švelninimą ir LULUCF klausimas yra lygiai taip pat svarbus, kur matome iš tiesų esminių fundamentalių atliktų darbų ir tai turi įtakos ir horizontui 2020 ir jungtiniam tyrimų sektorate. Su kolegomis žiūrime, kaip būtų galima stebėsenos at atsiskaitimo ir verifikavimo tikrinimo procesą įgyvendinti po 20 metų tam, kad pasiektumėme rezultatų dėl LULUCF. Ir galiu paminėti, kad tai yra vienas iš bandymų Kopernikus programų, jeigu, pažiūrėjau, žemė stebėsena, žemė čia panaudojami. Kalbant apie jūrų klausimus, mes nesiniai parengėme ataskaitą apie jūrų sistemos, jūrų maisto e, sistema ir čia kalba eina apie biomasę ir mes kalbame apie bioekonomiką. Galėčiau pateikti konkretesnės informacijos, jeigu jums tai būtų įdomu, nes mes tikrai dirbame šioje srityje. Toliau kalbant apie duomenų kokybę, duomenų, kuriuos gauname iš valstybių narių ir kaip mes su tuo tvarkomės keli, tai yra automatizuoti. Automatizuota sistema yra algoritmai, kurie yra naudo, naudojami, paleidžiami per ataskaitas ir jeigu jie nurodo e, tokių dalykų, kurie tikėtina, kad neatsitiks, tai jau yra e, įspėjimo signalas, mes tada patikriname tuos duomenys ir aišku, mes pasikliaujame savo ekspertais, kai jie ir tikriname pagrindinius duomenų srautus, kuriuos gauname iš valstybių narių ir tada darome reitingus. Reitingus ir e, balų sistemą taikome. Mes būtent vertiname duomenų kokybę, laik, savalaikiškumą ir ar yra laikomasi visų elementų. Ir visa ta informacija yra pateikiama uh, valstybėms narėms, vadinamus nacionalinius referencinius centrus. Kiekvienu klausimu, kur mes tikimės gauti duomenų iš valstybių narių, mes bendraujame su atitinkamomis institucijomis valstybėse narėse. Ir jeigu duomenys yra statistinio pobūdžio, mes tai Taip met, taip pat tuomet bendradarbiaujame su Eurostato atitinkamu padaliniu, kuris atlieka atsakyti detaliau, bet tik tai norėčiau pasakyti, jog turime labai rimtą kokybės tikrinimo ir užtikrinimo sistemą kalbant apie mūsų duomenis, kuriuos gauname iš valstybių narių. Toliau, kalbant apie vandens klausimą. Tai yra rimtas klausimas, nes darome išvadą, kad daugiau nei 20 milijonų europiečių gyvena tokiomis sąlygomis, kai vanduo gali sukelti jiems sveikatos pavojų. Ties vandens klausimu čia pagrindinis dalykas yra visapusiškas įgyvendinimas ir įgyvendinimo atotrukis spraga čia yra labai svarbi, kalbant ne tik apie vandens konkrečias direktyvas ir reglamentus, kalbant apie vandens kokybę, bet taip pat kalbant ir apie tuos dalykus, kurie yra labai aktualūs, tai yra pramoninė tarša ir kitokio pabudžio tarša, kuri patenka į vandens telkinius ir panašiai. Tai yra labai aktuolus klausimas. Mes dirbame ties gerimo vandens direktyva, parengėme ataskaitą apie vandens valymą ir antrinį vandens panaudojimą. Mes irgi dirbame ties tuo klausimu ir aš galėčiau vėlgi Jums pateikti detalesnės informacijos apie Jūsų iškeltus konkrečius klausimus dėl antrinio vandens panaudojimo, atsižvelgiant į klimato kaitos klausimą ir vandens trūkumą, sausą ir panašiai. Tai mes parengėme ataskaitą apie tai, kaip klimato kaita paveikia šią sritį. Prieš metus parengėme ir taip pat e, pateikėme ataskaitą apie gaivalių nelaimių reagavimo, nu, kad e, tie sezoniniai vandens trūkumai, kuriuos matome dabar, yra rimtos problemos. Tai pažvelkite į ataskaitą ir pamatysite, kad tos problemos bus labai labai aktualios, jeigu pažvelgtumėme į prognozes dėl, vand, dėl vandens rautų upėse po 20 metų tam tikrose. Tai yra labai rimta problema, ne tik kalbant apie sveikatą, bet ir žemės ūkį, turizmą, būstą ir visus kitus dalykus. Ir tos dvi ataskaitos, kurias mes parengėme, tikrai būtinai jums pateiksime jas. Toliau, kiek tai susijęs su žūp reforma ponas Eichhaut, kiek labai svarbioje suinteresuotų asmenų konferencijoje dėl žūp. Mes esame viena iš agentūrų, kuri pasisakėme toje e, konferencijoje, aš įžanginį žodį tariau joje ir tai, kaip mes tai vertiname tai yra šiek tiek susijęs su tuo, kaip būtų galima galvoti apie žemės ūkio ir maisto sistemos ateitį, kalbant apie mažumos. Tai ta politika, kuria reglamentuojama ar nukreipiam, nu, reglamentuojamas arba nukreipiama žemės ūkis, kad išspręstos būtų uh, svarbiausios problemos ir pasiekti tikslai, mes, kurių pasiekti įsipareigojame tik ES, bet ir tartautiniu mastu, aš manau, kad tokiu būdu tai būtų žingsnis netinkama kryptimi dėl žemės ūkio ir maisto, yra daugiausia susijusi su žemės ūkio dalimi. Ir ten ir eina didžiausias finansavimas. Ir viešosios lėšos taip pat yra naudojamos eliminuojant tos maisto sistemos šalutinius poveikius. Tai yra susijęs su sveikata, su diabetu, nutukimu, gamina po to kito, toms, kurios transformuoja žemės ūkio produktus, į, pakeičia juos, paverčia juos maistu ir tie, kurie deda to, tuos maisto produktus į parduotuvių lentynas. Jeigu visą tą vertintumėme kaip visumą, tai būtų iš tiesų e, rez, geresni rezultatai. Na ir bendradarbiavimas su Agri priorite, prioritetas ir mūsų darbuotojų skaičius mažėjo ir mes paskirėme žmogų, kuris dirbtų konkrečiai su generaliniu, agri generaliniu direktoratu šiame, šioje srityje dėl žemės ūkio ir mes tą patį padarysime ir kalbant apie LULUCF. Paskirsime ir čia atitinkamą pareigūną, nes tai yra svarbus prioritetas. Na ir dar bendrai galiu pasakyti, kad laukiame naujų žmonių, kurie buvo paskirti parlamentui ir vertinant um, jų reputaciją, tų dviejų paskirtų asmenų reputaciją ir pasiekimus, tai aš tikrai net nebejoju, kad dirbsime puikiai. Šis mūsų darbo programos pavadinimo elementas, kur kalbama apie tvarumo, pereimą prie tvarumo. Ir mes darome prielaidą pirmiausia, kad liekame visą tą darbą per tą visą grandinę ir mes ketiname ir toliau ateityje tą daryti ir mes, aišku, dirbsime su jumis kaip nariai valdyboje. Labai ačiū ir susitiksim ir ateityje. ir mažinimo schema. Korsija. Turim du svečius iš klimato ir judėjimo Klima ir MUV generalinių direktoratų. Pirmininkė, labai ačiū, kad pakvietėte mus. Džiaugiamės turėdami galimybę apsikeisti nuomonėmis šią atleidimų sistemoje. Ir dabar kalbame apie galutinį susitarimą. Tai mes dabar artėjom prie finišo dėl taip vadinamų SARP esama ir rekomenduojama praktika. Ir tikimės birželį per kitą IKO tarybos posėdį jau patvirtinti mm, elementus reikalingus, kad Korsija pradėtų veikti. Tai iš tiesų labai šiandien yra puikia galimybė pristatyti jums situaciją. Europos Sąjungos sakėme, kad norime griežtų įgyvendinimo taisyklių, kad korsija sistema iš tiesų veiktų nes žinome jau ES iš patirties, ko reikia. Reikia išspręsti ir ES visus šios klausimus Monrealėje pateikė, bet dėrybos nevyksta lengvai. Kolega apie tai irgi papasakos. Prieimimo proceso metu Kol kas aš tiek informacijos galiu pateikti ir noriu pasakyti, kad dabar jau yra tas ypatingai svarbus etapas, nes birželį laukia IKO tarybos posėdis. Dėkui dabar iš MUV generalinio direktorato, ponas Pyčia Vis metų IKO generalinis sekretoriatas Korsija dokumentų rinkinį išsiuntė valstybėms, kad, patik, kad jos patiktų komentarus ir mm, komentarų laukiama iki šių metų kovo penktos dienos. Europos valstybės narės, e-, Europos valstybės būtų deramasi, kad tos dėrybos neprasidėtų iš naujo, nes tai, kas dabar pasiekta, yra pasiekta ilgų dėrybų dėka. Ir mes, kaip sakė kolegė iš klima generalinio direktorato, turime siekti aišku, ar korsija paketas nebus iš naujo pradėtas svarstyti, nes to gali paprašyti kitos šalis. Taigi mes nenorim, kad dėrybos dėl korsija paketo projekto būtų atnaujintos, bet atrodo visai, nes mūsų komentarai buvo sukoordinuoti, nes visų Europos valstybių koordina, mm, komentarai buvo sukoordinuoti, kad Europa į KAK civilinės aviacijos konferencijoje galėtų vienumą apie alternatyvius kūrus ir skaidrumą. Aišku, kad bus komentuojamas tas korsija dokumentų paketas, pramonė ir nevyriausybinės organizacijos irgi komentuos. Tai e, pirmas briefingas, kurį suorganizuos į KAO, kuris bus skirtas iš valstybių gautiem komentaram, bus 13 kovo ir tada bus e, pateiktas apibendrinantis dokumentas su komentarais ir rekomendacijomis. E, ir tada gegužė ir birželį bus tas dokumentas svarstomas, o birželio nuo 13 dienos 3 savaitės po to posėdžiaus IKO taryba ir bus tvirtinami SARPS. Noriu pasakyti, kad yra septynios Europos valstybės ir Turkija IKO taryboje. IKO taryba iš viso sudaro 36 valstybės tai geriausiu atveju IKAK gali turėti aštuonis balsus ir tada bandyti kitus įtikinti. Bet bet kuriuo atveju IKAO taryba sprendimus priima balsų dauguma. Tai IKAO taryba patvirtins Korsiją paketą birželį, jis vėl keliaus valstybėm, kad jos nu, tuos standartus ir rekomenduojamą praktiką patvirtintų arba atmestų. Ir tada valstybės irgi gali uh, išsakyti savo prieštaravimus. Tai toks yra procesas susijęs su SARPS tvirtinimu. O šiandien ICAO mm, tinklapyje yra 73 valstybės, kurios nori dalyvauti nuo pat pradžių Korsėje sistemoje. Namibija, Botsvana ir Jamaika yra tos naujausiai pareiškusios šalis kad nori toje sistemoje dalyvauti. Ir mes dabar su kolegomis esame pasirengę atsakyti į jūsų klausimus. Tai ponas Lyza pirmiausia. Du, du koalicinės dėrybas Vokietijoje buvo patiktas prašymas Vokietijos lėktuvų biletams tie mokesčiai, kurie emisijų, emisijų kaštams padengti yra skirti. Ir aišku, per tokias dėrybas tada sakoma, kad šis klausimas tarptautiniu mastams padengti yra skirti. Ir aišku, per tokias dėrybas tada sakoma, kad šis klausimas tarptautiniu mastu arba bent jau Europos mastu turi būti svarstomas. ir aišku, tada buvo skaičiuojama, jei kokį tas Vokietijos mokestis už emisijas, kokią įtaką padarytų korsės sistemai. Europos apivartinių taršos leidimų prekybos sistema yra geresnė negu Korsija. Ir čia vieną svarbų dalyką turėtume pasakyti, kai kalbame apie konkurencingumą aviacijos pramonėje, aviacijos sektoriuje, tai turėtume siekti Europos ir tarptautinių lygmenių efektyviau dirbti, kad mums nebūtų primestos tarptautinės priemonės, kurios iškraipo konkurencija su apivartiniu taršos leidimų sistema matėme, kad gali kainos išaukti. aukcionuose ir jei tas procesas tęsis, tai aišku, gali atsitikti taip, kad nacionalinių priemonių net ir nebereikės. Bet dabartinė situacija tai tokia, kad nacionalinės priemonės vis tiek bus reikalingos. Tai kai kalbame apie tą kompensavimą, aviacijos rytyje, tai galbūt viena iš kompensavimo priemonių galėtų būti medžių sodinimas. Bet tai nėra toks visai nekaltas pasiūlymas, nes investuotojai gali sakyti, kad tai gali sukelti problemų. ir nežinau, kaip tą medžių sodinimą tada įtrauktume į šią sistemą. Ir mes netaip seniai matėme video filmuką, kaip ir rodanti Korsi. Norėčiau, kad komisija pakomentuotų šį aspektą Aišku, kad komisija nėra tokioje pavydėtinoje padėtyje. Ir nežinau, ar ta sistema realiai duos naudą pozicijų. Dėkui. Dėkui. Jūs neminėjote, kad komisija prašė, klausė Airbuso ar Airbusui tinka procesas nėra skaidrus. Apie SARPS informaciją gauname tik iš tų nutekinamos informacijos. Kad ir mes tą informaciją gautume. Tai yra rimtas klausimas ir kodėl Airbusui uh, kitų dokumentų, bet susidaro įspūdis, kad Europai labai gerai yra atstovaujinimas įgyvendinimo aktai, kurių galime tikėtis iš komisijos. Ir čia tikiuosi, kad Europos lygmenių, lygių, mm, mums nenaudinga situacija, ką mes galime naudingo ES lygmenių pasidaryti ir parlamentas jie tikrai neleis ženkliai sumažinti uh, taršalų aviacijos pramonėje ir tas mane labai neramina. Okay. <laughs> Kągi, ar dar kas nors norėtų pasisakyti po pono Eckhout? Jokauju, ponas Lain. Turėjau e, tikrai tuos pačius klausimus dėl erbas pateikti. Man kelia nerima paklausti, ir dar gali užklausti dėl skaidrumo. Mes kalbame apie dokumentus, kurių mes neturėjome. Ir jokių būdų tai nėra ilgalaikis kelias aviacijos sektoriui. Panaikintos 10 iš 12 tvarumo schemų. Taigi nežinau dėl mūsų apivartinių taršos leidimų principų laikymasi mūsų politikoje. Ačiū, panas Talas Paka. Ačiū. Aš noriu pasisakyti savo kolegės Judy Gerling vardu. Ji negali dalyvauti posėdėje, bet ji buvo apivartinveršos leidimų direktyvos pranešėja ir ten kalbama apie aviacijos tais atvejais, kai nuostatų nesilaikoma. be įgyvendinimo mechanizmo labai dažnai pasilgiu ir neutralų augimą. Tai galėtų būti įmanom pagal SART, net jeigu reikalaujama du kartus aviacijos taršos mažinimui. Taigi dabar e, naujai peržiūrint aviacijos nuostatas, ES Ačiū, o dabar ponas Gerbrandi. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos atstovams už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Visų pirma. Žinoma, žinome daug sričių, kur tikrai sudėtinga įgyventi užsibrieštus tikslus ir jį rimtai imasi veiksmų kovai su klimato kaita. Tai pirmoji mano pastaba. Antroji pastaba būtų tokia, kad svarbios, tačiau niekas neskelbiama viešai. O jeigu dabar dokumentai nutekėjo, argi nekeista. Ten esu buvęs ir nekartą sakiau, kad e, diskusijos uždaresnės negu sentologijos bažnyčia. Ir raginimą užtikrinti klimato kaitos atžvilgių neutralų augimą iki 20 metų, pasiūlymas yra labai neambicingas ir jau minėjome, kad mes nenorime jokių daug kriterijų biokūrui. Sudėtinga suvokti, kodėl ES jau dabar pasiduoda dabar, kai pradinė IKAO generalinės asamblės rezoliucija taip susilpninta, gojami prisimti IKAO yra geriau vykdomi. Ir galiausiai strateginis momentas. Rusija ir Brazilija bando susilpninti pozicijas tų, kurie ketina dalyvauti susitarime. Taigi galbūt galėtumėt pakomentuoti ir šią situaciją. Kągi? Ačiū, ačiū už pastabas. O dabar kreipsiuosi į komisiją ir sulauksiu apibendrinamo ir aš jaučiuosi kaip dalyvaujantį revoliucijoje, kvepuojantį revoliucijos dvasia. Taigi išklausykime komisiją, ką Komisija galėtų pasakyti. Ačiū, ačiū parlamentarams už klausimus. Aš pabandysiu juos atsakyti, bent jau kiek tai apima klima generalinio direktorato kompetencija. Ponas Lima minėjo poveikio mažinimą ir miškininkystės projektus bei jų tinkamumą kai e, kompensavimui užtikrinti. IKEO neišvardino visų kriterijų, kuriuos gali atitikti tam tikri projektai. Ir vienas iš kriterijų yra e, kompensavimo nuoseklumas. Ir be to būtina minėti kompensavimo apskaičiuojamumą. Nėra neigiamų sąrašų projektams atmesti. Taigi nėra tam tikrų mažymo priemonių, kurios nėra priimtinos pagal e, atitinkamas schemas. Viskas priklausys nuo tinkamumo kriterijų poveikio mažinimui. Ir kriterijai bus taikomi visoms programoms, kurie, kurios vykdo kompensavimo kriterijus. Jeigu e, kriterijai įvykdyti, tai projektas gali būti vykdomos. Taigi miškininkystės projektams nėra numatyti kažkokie papildomi kriterijai, tačiau tas mažinimas turi būti nuolatinis. Jis turi būti užtikrinamas nuolat. Dėl CO2 standartų. Tai nėra susijęs su Korsija, tačiau yra SARPS standartai ir um, jie yra susijęs su tam tikrais lėktuvais. Jau buvo paminėtas Airbus atvejis ir diskusijos su Airbus bei su kitais šio sektoriaus veikėjais rengiant tam tikrą standartą. Mes nesigėdime to, jog bendraujame su visais suinteresuotais veikėjais, įskaitant ir Airbus, kurie yra didžiausi ES lėktuvų gamintojai. Mes bendraujame ir su kitais gamintojais. Mes visuomet turime gauti visą informaciją prieš priimdami sprendimus tokiuose formuose kaip ICAO. Ir būtina kalbėtis su sektoriaus veikėjais, kurie turi visą techninę informaciją, mato, kiek yra įgyvendinami vienokie ar kitokie techniniai kriterijai. Na, o dėl to, kiek komisija laikėsi Airbus raudonųjų linijų uh, Šiuo atveju Airbus komisijai nurodymų neduoda. Komisija gauna informaciją iš Airbus. Ir aš noriu, kad būtų konsultuojamasi su interesuotais sektoriaus veikėjais. Ir taip pat, žinoma, noriu, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas IKAO procese ir pačiame IKAO. Ponas Gerbran minėjo, kad e, informacija viešai neskelbiama. Uh, Na, pirma informacija apie SARPS buvo siunčiama valstybėms, į ką jie siuntė valstybėms, komisija tos informacijos negavo. E, o dabar kažkas mus kaltina, kad mes nesidaliname informaciją. Na, mes nesame valstybė, taigi mes negavome atitinkamo laiško. Uh, Tai mūsų trūkumas, tačiau nepaisant to mes visgi galėjome koordinuoti valstybių narių atstovus ir užtikrinti, kad jie kartu su mumis derasi Monrealėje. Mes norime kitai sesijai parengti dokumentą, prašantį padidinti proceso skaidrumą. Mes esame teikę tokius dokumentus vadovaujančiai grupiai. Ji buvo pakeitęsta 2016 metais, tačiau e, mes bandome su jais bendradarbiauti, prašome užtikrinti didesnį atvirumą ir skaidrumą ateityje. O dėl dėrybų strategijos, ponas Ikhaut e, ją minėjo, e, kiti kalbėtojai taip pat tai minėjo. Dabar mes bandome parengti korsiją paketo apžvalgą ir pastabą šiam paketui. Nors mes galėtume tiesiog patvirtinti korsiją tokią, kaip dabar yra. Uh, mes galėtume tiesiog nusiųsti laišką ir pasakyti, mhm, kad paketas bus atvertas. Kai paketas atveriamas, kuo ilgiau diskutuojama vienu ar kitu klausimu, tuo sunkiau užtikrinti, kad um, nuostatos išlieka tokios pat tvirtos ir geros aplinkosaugos atžvilgių. Tačiau jeigu paketas būtų atvertas, mes pabandytume taip pakeisti formuluotės, kad poveikis aplinkosaugai ir skaidrumas būtų kiek įmanoma didesnis, įskaitant ir būtinybę operatoriams pateikti tam tikrą informaciją. Tačiau būkime atviri, būkime sažiningi, bus tam tikrų jėgų, IKAO taryboje, kurios nenorės didesnio skaidrumo, didesnio sažiningumo, geresnės aplinkos apsaugos. E, tokia yra realybė. Mes turime su tuo susitaikyti. Tačiau turime būti aktyvus ir sekti situaciją e, bei pažiūrėti, ką galima padaryti, jeigu paketas būtų atvertas. Tai etapo pabaiga. Korsija buvo rengiama trejus metus ir jūs matėte, uh, visą procesą ir proceso eigą. Daugybė darbų buvo atlikta. Nemanau, kad mums reikia daugiau laiko, kad sustiprintume šį paketą. Tiesiog turime užtikrinti, kad paketas nesusilpnės. Reikia pagalvoti apie tvarumo kriterijus. Ponas Lėnė tai minėjo. Buvo kriterijų, kurie buvo išimti iš projekto nuo rugsėjo mėnesio. Ir lapkričio mėnesį e, vadovaujantį grupę pateikė kitą paketo versiją su išbrauktais tvarumo kriterijais ir norėta išbraukti net tuos tris, kurie buvo palikti. Mes e, užtikrindome, kad tie trys tvarumo kriterijai liktų, jie visi susiję su CO2. Ir mes ir toliau užtikriname, kad e, toliau su tais tvarumo kriterijais dirbame ir kad e, valdyba e, įtrauks išbrauktus kriterijus bandomojo laikotarpio pabaigoje. Bandomasis laikotarpis prasideda 2023 metais. Taigi kol kas pereinamojo laikotarpio metu naudojamas biologinis kūras aviacijoje taipogi. E, mes nebuvome patenkinti kriterijų išbraukimu, tačiau mes visgi pabandėme įtraukti tvarumo klausimus, užtikrinome, kad liko išlaikyti keli kriterijai, tarp jų šiltnamio efektą sugeriančios dujos ir biokuras. Ir taip pat uh, užtikrinome galimybę įtraukti tvarumo kriterijus ateityje. Tai nebuvo lengva. Ir ponas Gebrandi minėjo Rusiją ir Braziliją ir teisingai pasakė, kodėlgi jos kalba, jeigu jos nedalyvaus Korsiją. E, Korsija šios šalis dalyvaus nuo 2027, nes tai taps privaloma, tačiau anksčiau jos nedalyvaus. Tačiau šios šalis yra IKAO tarybos narės ir mm, jos gali balsuoti, e, nėra įpareigojimo pradėti Korsijoje dalyvauti jau dabar. Taigi tiek Brazilija, tiek Rusija jau dabar turi balso teisę, jos yra brikšalis, jos e, derasi su savo partnerėmis. Gaila, kad jos savanoriškai neįsitraukia į Korsiją, tačiau mes negalime jų priversti tai padaryti. Ir iš strateginės pusės mes deramės, deramės kiek įmanoma stipriau. ES iš anksto sakė, kad dalyvaus Korsijos susitarime ir mes norime, kad mūsų balsas būtų išgirstas ir jis yra išgirstas, tačiau mes negalime nurodyti, koks turi būti galutinis rezultatas. Ponas Mekė minėjo SARPS ir reikalavimų pažeidimus. Na, jeigu šalis netaiko SARP, tai yra šalies pasirinkimas, tačiau kitos šalis tuomet gali taikyti tam tikras priemonės e, šiai šaliai. Tokius turime teisinius instrumentus, jeigu norite, kad IKAO kažką darytų, tik tai taip viskas veiks, e, nebus kitokio formato, nebus atskiros konvencijos, atskiros susitarimo, korsijai Kaip jau žinote, yra daugybė SARPS e, aplinkosauginių susitarimų dėl triukšmo, CO2 standartų, saugumo ir taip toliau. Tai nėra nereikšmingi klausimai. Saugumas yra svarbus. SARP standartai yra pakankamai tvirti, tačiau pasiekmes e, galbūt uh, būtų, sakykime, draudimas skristi į vieną ar kitą šalį. Jeigu netaikote SARP, tuomet e, kitos šalis gali tai padaryti. Jeigu taikote SARP, jos to padaryti negali. Tai vienintelė priemonė. Na, galiu tik pasakyti, kad ES ir ICAO nori užtikrinti aplinkosaugos nuostatų laikymasi. Dar žinoma, nėra aišku, kaip nuostatos bus įgyvendinamos, tačiau mes įgyvendinsime Korsiją, mes deramės dėl šio sustarimo ir visi stebės ES veiksmus ir stebės, kaip nuostatos įgyvendinamos. Nes jeigu mes tų nuostatų neįgyvendinsime, jų neįgyvendins ir kiti. Ačiū. Yeah, Peter, if I, if... Ačiū. Aš irgi norėčiau papildyti labai trumpai, atsakydama į tos klausimus, kurie buvo iškelti pirmiausia dėl kreditų. Aš manau, kad yra puikus pavyzdys, bandant išsiaiškinti, kokia yra situacija ir kaip atrodys procesas. Taip pat yra tas klausimas, kur esame sukupę pasiekę puikių rezultatų ir mūsų pozicija yra ES gera, kaip visi žinote. Ir dabar paketo projekte į KAO, ne tiek gal dėl SARP standartų, bet įgyvenimo elementų ir atskirų pakopų, labai bendrus kriterijus dėl padalinių tinkamumo. Tačiau tai, kaip tie kriterijai bus taikomi ir galiausiai tokį sprendimą primsikau taryba, nebūtinai viskas yra taip aišku. Ir tai, kaip visą tai interpretuos tie, kurie turi teisę priimti sprendimą, aišku, nėra visiškai aišku. Taip pat yra aišku, kad diskusijose šiuo metu daug partnerių sėdinčių prie bento stalo siekia, kad būtų leidžiami tie leidimai per viešas sistemas ar laisvanoriškas sistemas nes tai yra tų standartų e, katalogo dalis. Taigi miškininkystė yra įtraukta ir tikėkime, kad ji išliks šiuose diskusijose. Taigi turime to nepamiršti. Aš kalbėjau apie procesą, kas priima sprendimus galiausiai ir tai, kad IKAO taryba tuos sprendimus priima, vyko asamblėje ir kas visiškai atsispindi rezoliucijoje, tai yra skaičiavimo klausimas, nes tas klausimas irgi buvo iškeltas gyvenimo elementuose, bet kol kas jis nėra išspręstas. Ir aišku, klimato prasme mes visi žinome, kaip tai yra svarbu.